because the, it's easy to, that everybody understands. Now the explanation of the votes. Dabar balsavimo motyvų paaiškinimai. Pradėsime nuo ponios Beres pranešimo dėl reglamento 1927. Yra trys norintys pasisakyti. Herė yra pirmasis kalbėtojas. Norėčiau e, dvi pastabas išsakyti dėl šios parlamento rezoliucijos. Pirmoji pastaba noriu pasakyti, kad e, su šių fondų didelis šalininkas, nes e, jie labai naudingi prisitaikant prie globalizacijos padarinių, galime naudodamiesi jų lėšomis sustiprinti, gražinti žmonėms prarastą tikėjimą ir kompensuoti globalizacijos neigiamus padarinius. Tačiau antra vertus, esu vienas iš skeptikų, kurie teigia, kad mums reikia numatyti konkrečią biudžetų eilutę šiems fondams, nes katastrofų negalima numatyti iš anksto ir e, jeigu tokią eilutę numatytume, biudžete, tai ir pinigai yra nepanaudojami, tai e, dažnai e, tada skubotai bandoma tos pinigus kaip nors kitaip panaudoti ir vėl mūsų ištinka katastrofas. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegos. Tie, kurie nenori paaiškinti savo balsavimo motyvų, gal galėtumėte išeiti iš salės, gal galėtume baigti darbą. Dabar suteiksiu žodį ponui Hananui. Ačiū pirmininkė. Taigi taip viskas baigėsi. Mes reaguojame į skolų krizę, skolindamėsi tiesiog neįsivaizduojamas sumas, kiek suprantu, 2 trilijonai eurų. Mūsų protai tokio, tokių skaičių tiesiog nesugeba suvokti. Taigi kyla iš karto du klausimai. Visų pirma, kas bus tokios paskolos e, užtikrintojas, ar tą skolą, paskolą turi garantuoti Europos centrinis bankas, tačiau ECB jau kurį laiką e, supirkinėja blogas skolas e, eurozonoje, taigi tai jau iš esmės ECB e tapo blogų bankų. Ar gar, paskolą garantuos mokesčių mokėtojai, kad galėtume išgelbėti Ispaniją, Graikiją, Italiją? Taip pat turint galvoje pastarųjų metų e, patirtį, reikėtų suprasti, kad mes skolinomės iš būsimų kartų. Manau, kad e, skėrių būrėjai jau būrėsi ir jie užpuls dar, jūsų dar negimusius e, vaikus. Taigi neleiskime, kad mūsų vaikai, būsimi vaikai apverktų mūsų padarytus darbus. Ačiū toliau, ponas Keliai. Pirmininkė. E, kalbėjome apie e, globalizacijos pristaikymo fondą. Aš apie tai norėčiau pakalbėti vėliau. Ar gerai? Pone Keli, mes e, dabar klausomės E, balsavimo paaiškinimų dėl ponios Bereš pranešimo. Beres ir Harkin. Dėl, dėl šių dviejų norėčiau pasisakyti. Ar galiu dabar? Prašom. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas yra labai svarbus, kadangi jis yra susijęs su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Jame yra du lygmenis. Pirma, jis numato praktinį būdą, kaip mm, bedarbiams padėti, kaip galima greičiau susirasti darbo vietą. Kitame lygmenyje jis suteikia drąsos žmonėms, kurie yra nusivylę, nes negali rasti darbo. Tai yra labai svarbu. Aš tai mačiau dėlėje, tok tokia ir, ir kitose vietose jei yra kas nors, kas nori išklausyti dar, darbininkų, darbuotojų, jiems padėti, tai jau yra labai gerai. Aišku, buvo numatyti tam tikri pakeitimai, dar pakeitimų reikės po 2013, kadangi šio fondo mums reikės dar ilgai, ilgai ateityje. Ačiū, ar dar kas nors norėtų paaiškinti savo balsavimą. Kalbant apie ponios Berės pranešimą, niekas daugiau nenorėtų kalbėti. Dabar pereiname prie balsavimo paaiškinimo dėl situacijos Palestinoje. Ponas Tarant, prašom. Nematau poro, pono Tarant salėje. Taigi žodis ponui Takula. Norėčiau apie šį balsavimą štai ką pasakyti. Dažnai vyksta balsavimai susijęs su Europos vertybėmis. Taip pat ir šis balsavimas su jomis susijęs. Daug kalbame, dažnai kalbame apie demokratiją, sąžinės laisvę, pagrindinės teisės, žmogaus teisės. Visi žinome, kad Izraelis yra vienintelė demokratinė valstybė šiame regione, todėl e, turime suteikti jam e, realią pagalbą. Apgalėstaujame pirmiausiai, kad parlamento dauguma nusintė tokį signalą. Tačiau antra vertus džiaugiuosi, kad daugelis taip pat kaip aš balsavo prieš šią rezoliuciją, taip e, pareišdami savo paramą Izraeliui ir e, palaikydami siekį, e, kad Jeruzalė toliau liktų nedaloma Izraelio sostinė. Mes turime siekti demokratiją Izraelio, iš Izraelio perkelti ir kaiminės šalis. Kitas kalbėtojas yra panas Jar. Ačiū pirmininkė. Manau, kad dauguma Europos parlamento narių šiuo klausimu yra susiskaidę laikosi prieštaringos nuomonės, siekia apsaugoti žmonės, tikrai galima ginčytis, ar teisingai pasielgė Palestina, paprašydama narystės jungtinėse tautose. Šiuo kita vertus, aš suprantu ir susirūpinimą dėl dešimtmečius vykstančių darybų be jokių rezultatų. Mums reikia stiprinti abipusį pasitikėjimą, dėkti atitinkamas priemonės ir tų priemonių turi imtis abi šalis. Tikrai neapgaudinėkime savęs, dabar vykdoma Izraelio gyvenviečių plėtros politika tikrai nepadeda e, šis priemonės dėkti. Ponas Repok dabar. Ačiū ponė pirmininkė. Taikos procesas artimuosiuose rytuose turi vykti stabiliai, taip kaip teigiame rezoliuciją. Teisė, apsisprind, palestiniečių apsisprendimo teisė ir Izraelio teisė turėti valstybę su saugomis sienomis reikia užtikrinti. Suprantame prezidento Abaso nusivylimą 20 metų vykusios taikos darybos nedavė vaisių. Šiuo vykdant tarptautinę politiką laikas taip pat yra svarbus. Svarbu, kad ES laikytųsi vieningos pozicijos ir aš tikiuosi, kad valstybės narės ir ES susitars dėl bendros pozicijos, kaip išspręsti konfliktą artimuosiuose rytuose. Vienintelė galimybė užtikrinti regione ilgalaikę tautą yra tik pasitelkus politinį dialogą, partneriai turi susėsti prie bendro stalo, reikia visą laiką atsižvelgti ir į tolesnius procesus po to, kai klausimas bus e, baigtas svarstyti jungtinėse tautose. Ore Esaja, aš taip pat norėčiau paaiškinti savo balsavimo motyvus dėl Palestinos rezoliucijos. Mano pozicija turėtų būti įtraukta į posėdžio protokolą. Pritariu, tiksliau negaliu pritarti šios rezoliucijos nei formuluotėms, nei jos turiniui, nes e, svarbu grįžti prie darybų stalo, tai yra teigiamas aspektas. Ta vertus, taip pat e, svarbu nustatyti sienas tarp abiejų valstybių ir išspręsti Jeruzalės klausimą, reikia užtikrinti abipusį pasitikėjimą, tačiau to negalime padaryti iš išorės. Abi darybų šalis turi kartu to siekti, jeigu ES neparems Palestinos valstybės. <clears throat> Tai e, tikrai bus mums sunku tokią poziciją atstovauti į išorę. Ačiū pirmininkė, aš esu Izraelio draugas, tačiau nevengiu jo kritikuoti. Aš taip pat dalyvavau ir vykstant Šiaurės Airijos taikos procesui ir manau, kad neturėtume apgaudinėti savęs. Nereikia karinio sprendimo, reikia politinio sprendimo. E, teisiniai susitarimai neteisėta gyvenviečių statyba tikrai nepadeda šiam procesui. Manau, kad su palestiniečiais buvo elgiamasi blogai, manau, kad jiems reikia valstybės, kuri taikiai sugyventų su Izraeliu, tačiau nesu įsitikinęs, kad ši priemonė, tai yra gera dėrybinė taktika, kreiptis į jungtinės tautas, kad būtų įsteigta valstybė. Aš nemanau, kad tai yra tinkama priemonė, dėl to susilaikiau balsuojant. Vis dėlto manau, kad Svarbu tęsti taikos procesą ir čia padės tik ilgos e, dėrybos, kaip buvo Šiaurės Afrikoje, tik jos duos ilgalaikį politinį sprendimą, kuris bus naudingas visiems. Ačiū ponui Campbell Bannerman. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti dėl Palestinos rezoliucijos? Jei ne, tada pereikime prie Rio plus 20 e, rezoliucijos. Pone Basesku nori paaiškinti savo balsavimo motyvus. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ekologiškos ekonomikos e, kūrimas yra alternatyva iškastinio kūro per, dėl, per nelik dideliam naudojimui. Aš pasisakiau už, prie 40, dėl pakeitimo dėl 46 punkto, kadangi manau, kad E, gali padidėti elektros kainos vartotojams. Žmogaus veiklos intensyvėjimas, darantis poveikį biosferai, gali sutrikdyti ekologinę pusiausvyrą. Mano šalyje yra unikali bioįvairovė ir mano šalis dalyvauja e, formuojant tarptautinę aplinkosaugos politiką. Rumunija mano, kad reikia remti tvarų augimą ir skatinti ekologiškas technologijas. Dėl to aš nepasisakau už tai, kad būtų išbraukta brandolinė energetika iš Europos energetikos komplekso. Ši energetika yra efektyvi ir nebrangi. Ir jeigu būtų uždrausta statyti naujas brandolinės jėgainės, tai tikrai nepasitarnautų aplinkos apsaugai. Uh, Ačiū, ponas Repo. Hyväksyin julkilausuman tietyn varauksin. Aš e, manau, kad e, Rio konferencijoje svarbu ES laikytis vieningos pozicijos ir siekti bendrų tikslų. Vienas iš svarbiausių tokių tikslų - užtikrinti e, sąžiningą ir tolygų sąžininga ir tolygia galimybė ateities kartoms naudotis e, gamtos ištekliais. E, tai prisidėtų taip pat ir prie skurdo mažinimo pasaulyje. Turime siekti ekologiškesnės energetikos ir ekonomikos. Bendrai tariant, turėtume remti visas priemonės, e, kuriomis būtų užtikrinama teisingesnė ir saugesnė socialinė visuomenė, sveikatos apsaugos priemonės, socialinės apsaugos priemonės būtų stiprinomis. Tokia visuomenė privalo būti gerbiamos žmogaus teisės, kultūrinė ir religinė įvairovė. Pone Harkin dabar. Thank you, Mr. Ačiū pirmininkė. Džiaugiau, džiaugiausi turėdama progą palaikyti šį pranešimą. Yra daug labai svarbių klausimų šiame pranešime, bet aš norėčiau paminėti tris. Pirma, turime užtikrinti, kad vanduo būtų tvariai valdomas. Ir tai visą laiką turi išlikti vieš, viešąją gerybę. Ir reikia užtikrinti, kad teisė į um, sanitariją ir į vandenį būtų pasiekta. Norėčiau, kad būtų užtikrintas um, prie, saugus prieimas prie sėklų visiems gyventojams, nepaisant e, jų dabartinės nuomonės dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų, visiems reikėtų užtikrinti e, prieimą prie sėklų. Dėl 50 paragrafo 98 procentai mūsų pasakėme už tai, kad reikia išsaugoti Amazonės miškus. Tačiau vis dar bandoma prastumti Merkosur susitarimai, skaitant ir e, labai daug didelio kiekio jautienos importo į Europos Sąjungą. Taigi keista, kai viena Europos institucija išsako vieną nuomonę, o kita visiškai kitą. Ačiū ponė Harkin. Ponas Keli, noriu tarti keletą žodžių. Ačiū pirmininkė. Aš e, išklausiau šių diskusijų vakar po pietų, tačiau negavau teisės pasisakyti. E, tai yra labai svarbus klausimas. Rio plus 20 tai yra visam pasauliui e, aktualus klausimas. E, miškų kirtimas, e, dikumėjimas, e, pernelyg intensyvi žvejyba, vanduo, klimato kaita, visą tai reikia spręsti globaliu lygiu. E, Ir neužtenka, kad ES e, darytų tik tais savo dalį, mm, jeigu kiti ne, nepakeis savo įpročių. Man atrodo, kad pasaulinės problemas reikia spręsti visame pasaulyje. Tikiuosi, kad kitame susikime taip ir bus nuspręsta. Kaip su komisija šiandien sakė, e, nebėra įmanoma priimti politiką, uždarykite dabar, aiškinkite paskui. Thank you, Mr. Kelly. Dėkuoju, ponui Keliai. Dabar Morkūnai Temikolėninė. balsavau už šią rezoliuciją kuri daugiau ar mažiau atspindi bendrą ir realistišką europos sąjungos požiūrį į darnų vystymąsi. itin džiaugiuosi kad keturiasdešimt šeši paragrafe pavyko sušvelninti E, poziciją dėl atominės energetikos visiško atsisakymo. tokie raginimai neatspindi daugelio valstybių galimybių ir džiugu kad europos parlamentas visgi tai supranta. visi norime švaresnės aplinkos tačiau visiškai atsisakius atominės energetikos savaime suprantama kad išaugtų co du emisijos taip pat išaugtų grėsmė energetinei nepriklausomybei energetinis mišinys pačių valstybių reikalas svarbu užtikrinti aukštus saugumo standartus šiuo atveju kalbant ir apie branduolinę energetiką. Ehm, žinoma kad atsinaujinantys energijos šaltiniai labai svarbu privaloma juos vystyti ir ne tik tai jau kalbant apie šiandieną bet žiūrint ir į ateitį. tačiau visgi tenka nusivilti kad mm, visgi europos parlamentas gana nepalankiai įvertino neįprastinių energijos išteklių vystymąsi. arvoisa puhemies Äänestin tämän... Pane Jättenmäki. Pane pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją. Rio konferencija gali tapti labai svarbi, nustatyti svarbės kryptis, tik tai tuo atveju, jeigu bus pasiekti konkretus rezultatai, pateikiami įgyvendinami pasiūlymai, Tik tai gražių žodžių mes jau prisiklausėme iki šiol pakankamai. Pone pirmininkė, manau, kad ES jos atstovai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis susitars dėl bendrosios pozicijos ir atliks konstruktyvų vaidmenį. Turime pasimokyti iš praeities klaidų ir jau matėme, kad pažangos pasiekti ir e, rezultatų pasiekti galime tik tai bendromis pastangomis ir konstruktyviai bendradarbiaujant ES tai būtų labai svarbu. Labai ačiū, dar kas nors norėtų šiuo klausimu pasakyti, galime dabar perėti prie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ponė Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad visiškai pritariu šiai rezoliucijai, ypač parlamento raginimui tęsti taip pat ir dabartinėje, pagal dabartinę pagrindų e, programą šio fondo veiklą, taip pabrėžiama fondo vertė. Tik, tikiuosi, kad tarybos atstovai mūsų įdėmiai klausosi, mes galime pagerinti fondo vertę lėšų panaudojimą, bendra finansavimo galimybės turime užtikrinti, kad naudojantis fondo lėšomis būtų uh, <clears throat> užtikrinami taip pat ir nekvalifikuotų darbuotojų interesai. Komisija, kaip ir mes savo darbo grupėje, nagrinėjo visus e, įmanomus fondo lėšų panaudojimo būdus, tačiau uh, Tikrai mes negalime pateisinti e, šio pasiūlymo atsisakyti šio fondo. Mes pritarėme fondo veiklos e, tarpiniam įvertinimui e, spalio ir lapkričio mėnesiais, tačiau aš pritariu, kad iš šio fondo taikymo sritį būtų įtraukiami ūkininkai ir savarankiškai dirbantis asmenys. Ponas Faimon, šis pranešimas mano nuomonė, e, e, kaip ir pats fondas, yra netinkamas ir pagalba nuo globalizacijos, su globalizacijos padariniais susidurintiems asmenims turi būti teikiama nacionaliniu lygmeniu, nes Europos Sąjungos lygmeniu teikiančią pagalbą tik tai didžiausios kompanijos e, atitinkamą paramą gali užsitikrinti, o mažos įmonės ir nepriklausomi e, savarankiškai dirbantis asmenys negalės tikėti šio fondo pagalbos, taigi esu prieš jį. Galiausiai ES ir Maroko žvinkystės partnerystės susitarimas. Ponas Arė panorėjo tarti keletą žodžių. Pone pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją, nes tai buvo susijęs su mano sąžinės apsisprendimu. ES yra vertybių bendryje, kuri remiasi demokratijos žmogaus, universalių žmogaus teisų principais, partnerystės. Susitarimus sudarant reikia laikytis tarptautinės teisės normų ir žmogaus teisų. Būtų visiškai nepriimtina, jei ES sudaryti tokius partnerystės sutarimus, kuriuose neatspindimos jos vertybės. Tikrai negalime būti tikri, kad šis susitarimas bus naudingas vakarų Saharos gyventojams. Reikia e, pirmiausiai atlikti šio susitarimo teisinį įvertinimą. ES ir jos išorės politika, kuruojantis asmenys privalo užtikrinti, kad konfliktas vakarų Saharoje būtų išspręstas taikiai. Dabar ponas Romėva Rueda paskutinis kalbėtojas. Dar kartą noriu pasakyti, kad buvau labai nustebintas to spaudimo ir šantažo iš Maroko vyriausybės pusės ir, ir jo pasiektų rezultatų. Kalba eina ne apie tai, ar mes už ar prieš kokią nors vyriausybę ar kokią nors pasiūlymą, mes kalbame apie teisės aktų laikymas. Čia bandoma pratesti sustarimo galiojimą, neatsiklausus parlamento nuomonės, nepaisant to, kad tai būtina padaryti pagal Lisabono sutartį. <clears throat> Europos žvejybos e, laivynas pagal sustarimą galės žvejoti vakarų Saharos e, teritorinėse vandenyse. Daug kas laiko E, tokius veiksmus neteisėtais. Mūsų teisės tarnyba taip pat patvirtina, kad teisinių požiūrių e, saugumas šiandien yra užtikrinamas, mes norime todėl kreiptis į Europos teisingumo teismą ir e, sužinoti jo nuomonę, nes šis klausimas susijęs su politiniais, ekologiniais, ekonominiais ir socialiniais padariniais, todėl apgailestauju, kad dauguma kolegų to nesuprato ir balsavo prieš, nes šis E, sprendimas prisidėjo prie to, kad ta politinė ir ekonominė požiūrė neprintina situacija tęstusi. Ačiū. Prieš pietų pertrauką turiu paskelbti dar vieną pareiškimą. Alde frakcijoje manęs paprašė pono e, Vincenzo Jovinį paskirti biudžeto kontrolės komitetą ir jis jame pakeistų Jean Mariją Ūgijas, kuris taptų transporto ir turizmo komiteto narių, kuriame pateiktų pono Jovinio. Niekas neprieštarauja, taigi pritarėme šiam prašymui.